bendro teismo teisėjų skaičiaus padidinimą ES teisingumo teisme. Rekomendacija antrajam svarstymui pranešėjas, ant prašau žodis jam. Labai prašau kalbėti neilgiau nei numatyta. Ačiū, ponė pirmininkė. ES teisingumo teismas 2011 metais pradėjo ėmėsi teisėkros iniciatyvos, kad būtų keičiamas jo statutas ir 12 papildomai teisėjų būtų numatyta bendrajame teisme. 14 metais tam pritarė parlamentas per pirmąjį svarstymą. Tačiau taryba niekuomet nepaskyrė tų 12 naujų teisėjų dėl to, kad valstybės narės nesugebėjo susitarti dėl to, kaip parinkti tuos teisėjus, nes kiekviena valstybė narė nori, norėjo paskirti savo šalies teisėją. Taigi, 12 teisėjų skaičius, aišku, netitinka 28 valstybių narių skaičiaus. 2014 metais teismas paprašė 28 naujų teisėjų ir tai, kad būtų panaikintas valstybės tarnautojų teismas. Priminsiu, 12 metų teismas prašė, kad būtų padėta išspręsti jam problemas, bet dabar paprašė 28 naujų teisėjų ir tarnautų teismo uždraudimo, panaikinimo. Tai be, jokio, be jokios abejonės čia pirmiausia reikia spręsti problemas taryboje, jeigu norime spręsti teismo problemas, nes jie negali susitarti dėl teisėjų skirimo, jeigu jų skiriama mažiau nei yra valstybių narių tai nėra vien tik tai pirminio teisėkros pasiūlymo pakeitimas, tai yra visiškai naujas pasiūlymas, nes mes jau nekalbame apie 12 naujų teisėjų, bet apie 28 naujus teisėjus. Ir apie tai, kad turi būti panaikinamas specializuotas teismas, kuris buvo įsteigtas pagal Nicos ir Lisabono sutartis. Taigi, komisija turi komisija turi būti konsultuojamasi, bet taip neįvyko. Komis, su komisija buvo konsultuojamasi dėl 12 teisėjų paskirimo, bet ne, ne dėl 28. Ir niekuomet, nebuvo komisija, niekuomet komisija nepatikė nuomonės dėl tarnautojų teismo panaikinimo. Sutartyse yra numatyta įsteigti specialiuosius teismus, bet nėra numatyta galimybė juos panaikinti. Taigi norėčiau priminti, kad tas teismas buvo įsteigtas pagal Nicos ir Lisabono sutartis Specializuotas teisingumas yra aukštesnės kokybės teisingumas. Ir yra įmanoma netgi steigti naujus teismus. Pavyzdžiui, dėl patentų ir prekės ženklų tai būtų tikrai patobulinimas, o ne panaikinti taip, taip naudingai dirbantį teismą. Taryba ir parlamentas turėtų būti informuojami apie kaštus ir uh, poveikį, turi būti atliekama poveikio vertinimo studija, bet komisija to niekuomet nepadarė. Savo pranešime aš siūlau grįžti prie pirmojo parlamento svarstymo, e, svarstymo pirmos pozicijos, tai yra 14 metų balandžio mėnesio pozicijos, kur sakoma, kad mes nepritarėme tam, kad būtų vietoj 12-28 teisėjai skiriami, nes mūsų piliečiai to nesupras tai turėtų didelį ekonominį poveikį vien dėl to, kad na, tiesiog taryba nesugeba susitarti dėl to, kokius teisėjus paskirti. Kalbame apie laikus, kai e, piliečiai susiduria su taupimo priemonėmis, kitos institucijos kenčia dėl to, kad yra mažinami etatai ir didinti struktūrinius Europos teisingumo teismo struktūrinės išlaidas būtų netinkamas pavyzdys. Tačiau taryba nes, ne, ne, nesitaiksto su tuo, jie neatsisako savo pozicijos ir dabar nori, kad parlamentas pritartų jų pozicijai arba atmestų ją. Mes atstovavome mokesčių mokėtojams. Dėl to aš savo pranešime reikalauju, kad būtų užtikrinama lyčių lygybė skiriant teisėjus, bet tam taip pat nepritarė taryba, nes jie, pamanė, jie manė, kad tai nėra uh, priimtina ir netitinka sutarčių nuostatoms, kad tai turi būti įtraukiama tik apie, į konstatuojamąją dalį ir neturėtų teisinės vertės. Jeigu parlamente pritartumėme tarybos pozicijai, tai reikštų, kad lyčių lygybė liktų tik žodžiais Europos Sąjungoje, neturint, ne, principas neturintis jokio, jokio turinio. Tokiu būdu nebūtų įmanoma pritarti pagrindiniai uh, teisiai, teisiai, kuri yra labai svarbi ES, taigi aš siūlau grįžti prie pirmojo svarstymo pozicijos. Dėkoju ponė Kretų komisijos vardu. Pone pirmininkė, ponė pranešiau, komisija pritarė kompromisui, dėl kurio susitarė iš principo parlamentas ir taryba. Šis kompromisas yra ilgų dėrybių rezultatas, ten yra užtikrinama pus, pusiausvyra tinkamas sprendimas, kuris leidžia mums toliau dirbti šioje srityje, kai tas klausimas buvo užblokuotas jau gan ilgai. Kalba eina apie kompromisus, remiantis idėjomis, kurias pateikė ir pasiūlė pats Teisingumo teismas. Šios reformos greitas įgyvendinimas yra labai svarbus komisijai. Situacija bendrajame teisme kelia nerimą. Ši reforma leistų teismui sumažinti neišspręstų bylų skaičių ir pas, paspartinti bylų svarstymus. Teisėkros, e, Teismų peržiūra yra hartijoje numatyta teisė, tačiau teismų peržiūra yra veiksminga tik tuo met, jeigu jis savo laikė. Dėl to mes esame skolingi piliečiams ir ūkio subjektams. Mes privalome sustiprinti Teisingumo teismo pajėgumus, gebėjimus greičiau svarstyti bylas. Šio situacijos greitas išsprendimas ir teisinių reikalų skubus išsprendimas yra svarbus ir, visai, ir komisija ir visai Europos Sąjungai. Komisija taip pat sveikina uh, sprendimą, pagal kurį yra siekiama užtikrinti lyčių lygybę teisme. Tai yra tas tikslas, kuriam visiškai pritarė komisija. Taip pat aš norėčiau dar kartą pabrėžti, jo komisija visapusiškai remia kompromisą, kuris buvo pasiektas ir tikimės, kad jis bus patvirtintas ir komisija galės pozityviai vertinti tos pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju dabar pasisakymai frakcijų vardu. Ponas Zviefka, dvi minutės apie e frakciją. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, pani komisarz. Kole... Ačiū, ponė pirminkė, ponė komisarė, ponai ir ponios. Veikiantis teisingumo mechanizmas yra labai svarbus e, demokratinės valstybės demokratinio darinio ramstis. Mes esame demokratinių valstybių šeima, todėl mums reikalinga uh, sklandžiai veikianti Europos teisingumo sistema. Ir EVP vardu noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų esame patenkinti, kad šitas ilgas ir sudėtingas tarybų procesas, e, kompromisų paieškos galų gale prieartėjo prie pabaigos. Toj balsuosime dėl kompromiso, dėl kurio buvo susidėrėta tarp parlamento tarybos e, parlamento tarybos praeitą savaitę ir šitas kompromisas e, grindžiamas tuo, kad pripažįstama būtinybė didinti teisėjų skaičių, didinti teismo sudėti. Akivaizdu, kad teismui reikia daugiau teisėjų tam, kad jis tiesiog galėtų efektyviau veikti. Ir tada nereikės mokėti baudų už, e, už dėl sabilų svarstymą. Uh, Manau, kad yra puiku, jog yra įtraukta peržiūros nuostata, taigi 2019 metais bus galima įvertinti, kiek reforma prisidėjo prie teismo sėkmingo funkcionavimo ir ar tas pasikeitimas buvo toks veiksmingas, kaip mes dabar tikimės. E, toliau labai svarbu, kad e, taryba ir parlamentas e, susitarė dėl būtinybės užtikrinti lyčių pusiausvyrą, bet tai yra tik tai e, kelio pradžia. Nes be abejo, ne vien šita institucija turės taikyti tą principą, tą principą reikia gyventi visose srityse. Rytoj PP ketina palaikyti šį sutarimą tarybą. Ačiū. Ačiū socialdemokratų vardu, ponė Dėlpo, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Teisingumas yra esminis principas. Tai yra teisė ir prievolė bet kokioje demokratinėje sistemoje. Teisingumas Europos, Sąjungos, Europos Sąjungoje susiduria šiandien su sunkumais. Kaip e, piliečių atstovė, atstovai mes privalome apginti šią teisę ir numatyti reikiamas priemonės, kurios yra reikalingos e, teismams e, atlikti savo užduotis. Aišku, reikalinga numatyti tinkam, atit, reikiamą teisėjų skaičių, kad jie galėtų tinkamai e, dirbti ir veikti ir turime užtikrinti, kad e, bylos būtų nagrinėjamos e, kuo galima efektyviai ir greičiau. Ir matome, kad 27 milijonus kainuoja tai, kad yra vilkinamos bylos, tai yra daugiau nei pati reforma. Taip pat turime užtikrinti moterų vyrų lygybę. Uh, Taigi turime pasinaudoti šią galimybę ir pasiekti konkretaus tikslo, o ne vien tik tai skelbti simbolinės deklaracijas. Taigi aš kviečiu visus demokratus balsuoti už tą kompromisą, už pasiūlymą, kad būtų užtikrinta daugiau teisingumo ir lygybės. Ačiū. Ar jūs pritarėte, sutinkate atsakyti į pono Pospišil klausimą? Prašau, pone Pospišil. Elle n'a pas dit qu'elle acceptait encore. Ponė nepasakė, kad sutinka atsakyti jūsų klausimą. Jestli si nemyslí, že ten problém rostoucího nápadu. Norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad problemą dėl daugybės bylų būtų galima išspręsti įdarbinant daugiau teisės referentų, teisės asistentų su gera patirtimi? Euh, Pane Delbo, mes padarėme išvadą, kad e, ir taip vienam teisėjui tenka per daug referentų. Patys teisėjai turi prisimti daugiau atsakomybės ir turime suteikti jiems priemonės ir didinti būtent teisėjų skaičių, ne referentų skaičių. Ačiū, ponas Karim, dvi minutės EKR frakcijos vardu. Pane pirmininkė, ačiū. Per 20 metų tok, e, istorijos e, išrinktos um, kažkokios tai viešos valdžios institucijos, aš dabar matau, na, be ne, tokį labiausiai sukarikatūrintą atvejį. Aš dalyvau Teisės reikalų komitete ir mėginau bendradarbiauti su kolegomis, taip pat ir su pranešėjų, siekdamas rasti deramą sprendimą tai problemai, kuri čia buvo pateikta. Tačiau Ir vėl eilinį kartą, kada iš tikrųjų buvo galima daryti reformą, mes vietoj to atsisakome tos realios galimybės ir paukojame ją ant tiesiog politinio skubumo altoriaus, tam, kad būtų priimtas kažkoks sprendimas, kuris tiesą sakant nėra joks sprendimas, kai mūsų piliečiai iš visos ES reikalauja tikrų reformų, kurios atspindėtų, e, kurie atspindėtų realiuose paslauguose, Mes dar kartą pasirinkome kažkokį tai kompromisinį sprendimą, kuris, tiesą sakant, dar labiau apkraus naštą tos piliečius, tačiau nieko iš tikrųjų neprisidės, e, kad pateikta mums problema būtų išspręsta. Mes, kolegos, iš tikrųjų ketiname dar išleisti 20 milijonų eurų per metus papildomai. Ten, kur nevertėjo investuoti net E, vienintelio papildomo eurocento, kuris taptų naštą Europos mokesčių mokėtojams. Mes iš tikrųjų pavedame savo e, piliečius e, stumdami priekį šį reikalą. Ir dėl to, aš noriu pasakyti, kad e, aš ėmiausi žingsnių ir pateikiau pakeitimą rezoliucijai, kur atmetame tarybos poziciją. Ir aš raginčiau kolegas Aš žinau, kad daugelis iš jų jau privačiuose pokalbiuose E, pripažino, kad e, per e, ateinančius metus mes gailėsime šio sprendimo. Aš tiesiog raginčiau palaikyti mano pakeitimą. Ačiū ponas Kavada, pusantros minutės. Aldė vardu. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Reformos projektas kurį matome dabar ir dėl kurio buvo deramas trilogo posėdžiuose, leidžia mums užtikrinti biudžeto kontrolę įvertinti teismo poreikius ir konsoliduoti visas priemonės sustiprinti teisingumą, kurio reikalauja piliečiai. Kai buvo paskelbtas pasiūlymas dėl reformos 12 metais, 43 procentais išaugo krūvis teisme, 14 metais jau buvo iškeltos penkios bylos dėl to, kad, kad buvo vilkinamas bylų svarstymas ir, kaip sakė ponia Delbo, tai kainuoja 27 milijonus eurų. Ir ta reforma, kuri yra revoliucinio pobūdžio, struktūrinio pobūdžio ir kuriai aš pritariu, leistų mums įgyvendinti ją trim etapais. Ir per kiekvieną tą etapą būtų numatomas vertinimas, bandant išsiaiškinti, reikia žengti toliau ar ne. Taigi aš visiškai ne, nebijau, kad tai turėtų daug finansinių padarinių, tai yra demagog, demagoginis argumentas. Mes norime, kad demokratija veiktų tinkamai. Jeigu norime, kad Europa būtų žmonių balsas, vykdomoji valdžia, teisingumo valdžia turi veikti tinkamai ir tam reikalingos atitinkamos priemonės. Taigi dėkoju kolegoms ir komisijos nariai. Ačiū ponia Hautolė žaliųjų vardu. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, vyksta antrasis e, šio klausimo svarstymas ir nuo 2011 metų taryba negalėjo, bent jau kiek aš suprantu ir niekuomet nekeis reikalavimo skirti naujus 28 teisėjus. Tačiau e, tie, kurie tai kvesionuoja, jiems aš norėčiau pasakyti, kad ši reforma nėra susijusi vien tik tai su teisėjų skaičiumi ir tuo ginču, kuris dėl to kylo. Kalba eina apie tai, kad pagerėtų ES teismų sistemos veikimo sąlygos ir bendrojo teismo uždavinys ir tikslai yra labai svarbus siekiant teisminio, teisminės apsaugos piliečiams. Teisingumo teismas yra teismas Europos Sąjungoje, kuris puoselėja teisinės valstybės principus, skaidrumą ir pagrindinės teisės. Teismų sistemos efektyvumas turėtų būti mūsų didžiausias prioritetas. Trilogo posėdžiuose parlamentas taip pat pasiekė istorinių dalykų, nes pirmąjį kartą Europos Sąjungos institucijos įtraukė nuostatą dėl lyčių lygybės, lyčių pariteto kalbant apie ES instituciją. Lyčių lygybės nuostata įtvirtinta tiek, kiek tai leidžia sutartys. Tai yra labai svarbus žingsnis teisinė naujovė, kuri yra tik pradžia siekiant daugiau lyčių lygybės ES institucijose. Teismas ir valstybės narės įsipareigoja užtikrinti lyčių paritetą ir dabar mums tenka uždavinys reikalauti iš jų atsakomybės. Ačiū, ponė Ferrara, vieną minutę FDD vardu. Bene, diciamocelo frank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Būkime atviri, ši reforma yra iš tiesų skandalas. Matome, kad taryba nesugeba e, peržengti nacionalinės logikos. E, Valsty, viena valstybė, vienas teisėjas. E, taryba neatsisako šito principo. E, Visos studijos, kurios buvo atliktos, įrodo, kad e, reikia didinti teisėjų skaičių, tačiau e, e, čia. Tačiau mes rytoj turėsime paaiškinti savo piliečiams, kodėl mes reikalavome tiek daug ekonominių aukų iš jų. Italijoje netgi buvo sumažintas teisėjų skaičius, o mes dabar norime taip didinti teisėjų skaičių. Mes esame prieš, prieš tokį teisėjų skaičiaus padidinimą. E, man labai gaila žalieji ir socialistai, bet man atrodo, kad e, šitas e, pasiūlymas yra pernelik ankstyvas. Pone Ferrara, jūs labai greita. Galbūt net per greitai pasisakėte. NF vardu ponas Lebreton. Ačiū ponė pirmininkė. Ši reforma yra skandalas. Pirmiausia dėl to, kad ji nenaudinga. Teisėjai, kuriuos išklausėme teisės, teisės reikalų komitete, mums tą pasakė. Taip pat e, tą pasakė ir teismo pirmininkas. Taigi, jeigu balsuosime už reformą, kuri per metus kainuos 20 milijonų eurų, mes tą padarysime, tie pinigai nueis niekui, niekams. Taip pat matome, kad yra pažeidinėjamos parlamento procedūros, mūsų reglamentas, kalbant apie dvigubos antrojo svarstymo taisyklės. Parlamentas, matome, kad prieš pono Pinto e, valią buvo komitete priimtas šis pasiūlymas. Ir taip pat, kai vyko tų teisėjų klausimai, e, mūsų komitete mes supratome, kad tikrai nėra naudinga ta reforma. Taip pat yra pažeidžiama ES veikimo sutartis, nes ta reforma reikš, kad bus panaikintas tarnautojų teismas ir nebus apsaugoti ES tarnautojai ir darbuotojai. Taigi mes manome, kad e, tokiu būdu tas, na, bus panaikintas teismas, pažeista sutartis mes matome, kad absoliučiai nėra, nėra įmanoma naikinti tokio teismo. Taigi matome, kad yra daug lobizmo ir daug privačių interesų Europos parlamente. Tai turėtų mūsų nestebinti, nes ir taip tokių pavyzdžių mes matėme nemažai. Taigi 28 teisėjai dabar bus paskirti ir gerai gaus gerus atlyginimus. Taigi dėl to Teisės reikalų komitete aš pasiūliau pakeitimą, pagal kurį draudžiama uh, Europos parlamentui, Europos parlamentarui tapti teisėjų. Turime mes pirmiausia laikytis taisyklės ir atskirti valdžios, e, valdžios e, tam tikrus e, valdžios sistemas. Pone, jūs viršėjote jums kalbėjimui skirtą laiką. Dabar komodinį kačiją. Pusantros minutės. Thank you, Madam President. Sistema efficiency. Ačiū, Veiksminga teisingumo sistema be abejo yra svarbi, mums reikia ją turėti, reikia investuoti daugiau Europos teisingumo sistemą, kadangi piliečiams reikia pačios geriausios sistemos, veiksmingos ir efektyvios. E, kas iš to, kad Europos piliečiai turės teisę kreiptis į kažkokį tai teismą, teisingumo teismą ir paskui turės metų metus laukti teisingumo. E, ką piliečiai turėtų gauti, tai iš tikrųjų turėtų būti paslaugos, kurios e, nenuvilia jų lūkesčių. Todėl e, sunkumai turėtų būti išsprendžiami kaip galima greičiau. E, teismų, kurie, kuriuose dirba puikūs teisėjai ir kurie iš tikrųjų mm, pateisina tuos lūkesčius dėl teisingumo. Taigi taip, mes turime daugiau investuoti į Europos teisingumo teismą, nes E, bylų skaičius tik tai auks. Ir ne visada jie turi tiesiog tam tikrų galimybių, e, pajėgumų visą tai veiksmingai padaryti. Tačiau tai reiškia, kad e, be abejo Europos institucijos turi stebėti, kaip teismas panaudoja savo išteklius, teismas turi irgi būti atskaitingas ir turi pateisinti savo stiprinimą. Jeigu bus didinamas teisėjų skaičius, tai e, iš tikrųjų šį dalyką, šią iniciatyvą reikia palaikyti, kadangi tai prisidės prie veiksmingo teisingumo ir be abejo padidins piliečių prieigą prie teisingumo. Pone Regner, dėkoju, ponė pirmininkė. Ką, e, kiek kainuoja e, siekis turėti nepriekaištingą teismų sistemą? Teisingumo teismas e, dažnai priema sprendimus e, e prieš stambes įmonės. Todėl mums reikia teisingumo ES lygmenyje, e, kuris e, staigiai reaguotų ir e, renktų kompetitingus sprendimus. Mums iš tiesų reikia daugiau teisėjų. Mes visi tą žinome. Ar ar tai, bet ar turėtų tai būti 28 e, teisėjai, e, tą reiktų patikrinti. E, taip pat dėl lyčių lygybės principo norėčiau pasakyti, e, čia galėtų. E, yra teismų, kurie, kurie puikiai atspindi tą lyčių lygybės principą. Dėkoju toliau ponas, ponė James pusantros minutės net praneš... kai net pranešėjas labai kritiškai vertina savo pasiūlymą, tai iš tikrųjų parodijuojant galim pasakyti, Houstonai turime problemų. Na, šiuo atveju mes turime rimtą problemą, kadangi net pranešėjas negali parduoti savo minties. E, tik išklausykite jo komentarus. Iš tikrųjų, čia matome džiulį surūpinimą mokesčių mokėtojų pinigais ir Šitą teisėkuros iniciatyva yra visiškai neskaidri tiek vidinių, tiek išorinių požymių. Netgi nebuvo atlikta jokia nei kašto naudos, nei poveikio analizė. Todėl mes ragintume atmesti šį pasiūlymą. Pranešėjo komentarai yra labai kieti ir jų reikėtų laikytis. Taip sakant, turėtumėm. E, atmesti tarybos siūlymus ir tiesiog laikys e, patiktų rekomendacijų, nes kitaip iš viso kam reikalingi tie pranešiai. Panas Buda, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos William Letston. E, sakė, kad delsiantis teisingumas yra teisingumas, kuris neveikia. Todėl aš e, norėčiau pasveikinti šį sprendimą e, padidinti teisėjų skaičių. Manau, kad valstybė turi užtikrinti, kad teisėjai būtų nešališki ir e, kvalifikuoti Taip pat ji turi užtikrinti e, tikrą prieigą prie teisingumo. Europos Sąjunga e, turėtų e, siekti išlaikyti gerą teisingumo sistemos įvaizdį. Taip pat turėtų e, leisti teismams atitinkamai veikti. veikti. Mes e, Ir e, dabar mes matome, kad e, nuolat auga ne tik valstybių narių reikalavimai, bet taip pat ir bylų skaičius e, auga. Todėl ilgėja bylų nagrinėjimo laikas. Manau, kad bylos turėtų būti nagrinėjamos žymiai greičiau, nes tai turės atitinkamą poveikį ūkiui. Pone pirmininkė, nėra jokios abejonės, kad mums reikia daugiau teisėjų teisingumo teisme. Todėl e, dabar dažnai e, yra ilgai nagrinėjamos bylos, e, reikia ilgai laukti teismo sprendimo. Tačiau e, tarybos pasiūlymas, man atrodo, yra šiek tiek vaikiškas E, mes jį galime apibūdinti kaip e, tikrai vaikišką. Manau, mums reikia ieškoti geresnio modelio. Mes susidurėme su situacija, e, kai turime išspręsti šį, šią problemą, jeigu norime užtikrinti teisinį saugumą. Dėl manau, kad parlamentas neturi kito pasirinkimo, kaip eiti toliau, bet turime pažiūrėti, ko mes siekiame. Mes siekiame. E, E, teismo, kuriame būtų e, atstovaujama lyčių lygybė, nes teisingumo teisme tik 21 procentą e, darbuotojų sudaro moteris. Tai iš tiesų gaila dėl tų kvalifikuotų moterų, kurios negali gauti tokių darbo vietų. Yra keturi kolegos norintys pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Kiekvienam skiriu po minutę. Ponas Pospišil. Dėkui, pėkė, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil k tomuto. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau pasisakyti šiuo klausimu dėl to, kad Čekijos Respublikoje buvau penkerius metus teisingumo ministras ir aš suprantu, e, kokią, e, kokį darbo krūvį neša e, teismai. Tačiau, man atrodo, šitas pasiūlymas yra absurdiškas. Tiesiog norima padidinti teisėjų skaičių, bet nebuvo išanalizuotas bylų skaičius ir proceso trukmė teisingumo teisme. Aš pats e, padariau tą analizę ir iš tiesų bylų skaičius padidėjo, bet manau, kad e, teisėjų skaičių reiktų padidinti iki dešimties teisėjų. Teisėjų skaičiaus padvidi, pad, padvigubinimas yra politinis, o ne dalykinis sprendimas. Ir tą mes turime aiškiai pasakyti savo rinkėjams. Jeigu e, E, mes negalime rimtai e, padidinti e, teisėjų skaičių, tai tada mes turime didinti administracinio personalo skaičių. Čia ponas Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos sąjunga yra teisės sąjunga turime apsaugoti tą ir apginti tą teisę teisingumo teisme. Pažvelkime, kas buvo dėl saugaus uosto nuostatos. Lėtas teisingumas yra neužtikrintas ne, ne, ne teisingumas ir neveiksmingas teisingumas yra teisingumo nesuteikimas. Taigi mes turime uh, Mes negalime abejingai vertinti tų problemų, kurios, su kuriomis susidarbė Teisingumo teismas, apie tai kalbame jau ketverius metus ir dėl to na, reikia pasirūpinti, kad teismas veiktų efektyviau, reikia padidinti generalinio advokatų skaičių, jeigu reikia ir teisėjų skaičių. Tačiau to padaryti nebuvo įmanoma bent kol kas ir aš nemanau, kad tas kompromisas, kuris yra dabar pateiktas, galėtų būti laikama, laikomas tobulumo priešu manau, kad peržiūros straipsnis iš tiesų yra labai sveikintinas. E, ponas Marijas, vieną minutę. Europos bendradarbiavimo principas pirmiausia yra išsaugoti ir įtvirtinti teisę. Europos bendryje buvo įsteigta kaip teisės bendryje, bendryje, kur teisės interpretacijos patikimos teismui. Teismas priima sprendimus ir užtikrina Europoje. Man ir kitiems e, teisės profesoriams, kurie moko teisės studentus. Labai svarbu, kad teisingumo teismas atliktų svarbu vaidmenį apsaugant piliečių teisės ir aš pritariu šiam pasiūlymui tam, kad būtų sustiprintas teismas, e, numato 28 teisėjus, kiekvieną teisėją valstybei nariai. Tokiu būtų būtų sustiprintas teismo legitimumas piliečių akise ir mes turime uh, vienodų pagrindų atstovauti visų valstybių narių teisinėms sistemoms ir užtikrinti efektyvų teisingumą. Polček, vieną minutę. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za udělení svolos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, už tai, kad aš bandžiau kelti mėlynąją kortelę, e, bet man nepavyko. Todėl pabandysiu dabar pasakyti tai, ką norėjau. Yra labai sudėtinga e, pagal tam tikrus kriterijus vertinti teisingumo sistemą. Aš nežinau, ar apskritai verta ją vertinti, bet e, e siūloma reforma e, ar kompromisinis sprendimas, e, kurį priėmė parlamentas ir taryba, e, manau, kad neišspręs problemos. Teisingumo teismo e, teisėjai tai įrodė. Aš skeptiškai vertinu e, balsavimą. Negaliu įsivaizduoti, kad aš, pavyzdžiui, galėčiau palaikyti tokią reformą, kokia jinai yra siūloma, nes E, teisingumo teismo teisėjams tokia reforma taip pat nepatiktų. Dabar e, komisijos vardu pasisakys ponė Kretų. Labai ačiū už komentarus. Tikiuosi ir, kaip jau sakiau, Europos komisija iš tikrųjų palaikys kompromisą, kurį pasiekė Europos parlamentas ir taryba dėl e, bendro teismo teisėjų skaičiaus. Ir aš manau, kad teismo gebėjimai svarstyti piliečių bylas greičiau, greičiau priimti sprendimus ginčiuose yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Tai siejasi su ankstesnėmis diskusijomis, kurios čia nuskambė anksčiau dėl rinkimų sistemos reformų. Manyčiau, kad reikėtų pirmiausia kalbėti vėlgi apie piliečių, plačios visuomenės ir Europos institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Bet kuriu atveju turbūt nereikia nekartoti, kad komisija sveikina rasta sprendimą, jog teisme reikėtų skatinti lyčių pusiausvyrą. Na ir e, tai atspindi bendrą ES politiką. Ačiū dar kartelį ir tikiuosi, kad iki vidurnakčio dar galėsime užbaigti šią sesiją, taigi ačiū visiems, kas pasilikote iki pat šiol. Monsieur Marinho Pinto, deux minutes pour conclure, monsieur, vous êtes rapporteur. Marinho Pinto, dvi minutės jums apibendrinimui. Pirmininkė komisijos narė. Tiesos labui, aš manau, kad reiktų pripažinti, kad kažina 28 teisėjai spręs problemas bendrajame teisme. Tai 28 teisėjai yra rezultatas to, kad taryba nesugeba nominuoti 12 teisėjų, kurie yra reikalingi. Ta mano patys teisėjai teisme, pats teismas. 14 metų balandį jie prašė 12 teisėjų, spalį jie staiga paprašė 28 teisėjų. Aš manau, kad tai yra Europos parlamento nariams kaip ir įžeidimas, įžeidimas ir piliečių, piliečių atžvilgių. Taigi teisybės labui pasakykite parlamentui dabar, kad visi tie vilkinimai, ir bylų nagrinėjimo trukmė ilgesnė yra susijusi ne su teisėjų skaičiumi, bet darbuotojų skaičiumi. Jau laukiame met, daugiau nei metus tam tikrų dokumentų, kurie turi būti išversti. 14 metais devyni nauji teisės referentai buvo paskirti. Ir dėl to per metus buvo išnagrinėta šimtas bylų. Taigi ką daro parlamentas? Besąlygiškai kapituliuoja kapituliuoja, kai taryba yra nepajėgi, nepajėgi paskirti tiek teisėjų, kad jų būtų mažiau nei valstybių narių, 12 vietoj 28, kad dabar bandoma, kad užtikrinti, kad na, valstybė narė turėtų savo teisėją. Tai yra įžeidimas ES piliečiams, tai yra įžeidimas mokesčių mokėtojams, tai yra įžeidimas šiam parlamentui, kuris gina bendruosius mokesčių mokėtojų interesus. Mes nenorime švaistyti pinigų šiuo atveju, tai yra nereikalingos išlaidos. Nepagrįstos išlaidos. 27 milijonai eurų per metus, tai yra milžiniška suma ir reikia įrodyti, kad reikalinga yra ta suma, kad, yra būt, kad ją būtina skirti. Žmogaus teisų teismas varsto kur kas daugiau ir greičiau e, apsvarsto bylų. Europos Sąjunga 20 milijonų eurų per per metus išleis daugiau. Taigi, teisybės labui. Privalome pripažinti, kad turime neleisti, kad taip atsitiktų demokratiškai ES, kuri gina piliečių interesus. Pirmininkai.